vėliau, tačiau prieš porą minučių gavau informacijos apie tai, kad turiu padaryti pareiškimą dėl labai liūdno įvykio, kuris ką tik įvyko. Jums leidus tą pareiškimą ir paskelbsiu. Su didžiuliu liūdėsiu, sielvartu ir nusivylimu sužinojome, kas įvyko Vokietijoje, Minėne, Nevirtembergo žemėje. 15 žmonių žuvo, tragiškai žuvo, Alberto Vilio mokykloje. Buvęs šios mokyklos mokinys, 17 metis, nusižudė įvykdęs nusikaltimą. Įvyko susišaudimas supermarkete. E, dar žuvo du policininkai, kurie persekiodami nusikaltusį žuvo. Europos parlamento vardu norėčiau pareikšti užuojautą aukų tėvams ir artimiesiems. Aukos yra mokiniai, jauni žmonės, merginos ir vaikinai, taip pat žuvo trys tos mokyklos mokytojai. Ši tragedija vyko praėjus šešiems mėnesiams nuo panašaus incidento, kuris vyko Suomijoje, Kavajuki mokykloje. Mūsų darbas, kaip politikų darbas, ir turėtų būti štai koks. Mes turėtume padaryti viską, kas įmanoma, kad panašus aktai niekada neįvyktų, kad juos rengiamus galėtume atskleisti ir užkirstiems kelią. Jeigu turime galimybę ką nors padaryti, tai būtent tai turėtume pirmiausia daryti. Pirmiausia. Alabamoje, Junktinėse valstijose buvo įvykęs panašus įvykis. Ten dešimt žmonių žuvo ir paskui nusikaltėlis pats nusižudė. Dar kartą visų jūsų vardų norėčiau pareikšti mūsų užuojautą ir solidarumą su žuvusiųjų šeimomis. Norėčiau visus pakviesti minutiai tylos. ich danke ihnen. Na, kolegos, nepaisant šių dramatiškų įvykių, turime grįžti prie darbo. Vakarykščio posėdžio protokolas buvo išdalintas, norėčiau paklausti, ar yra pastabų.